E, lankosi. Mums tai nepaprastai didelė garbė ir šiltai jūs sveikinu balsavimo metu. Pirmasis pranešimas, dėl kurio šiandien balsuosime, yra Ferrara pranešimas dėl Marin Le Pen imuniteto panaikinimo. Ponas Korvin Mikė ką tik iškėlė pasiūlymą šį balsavimą atidėti. σύμφωνα με τον κανονισμό όπως με ενημερώνουν οι συνεργάτες. Pagal darbo tvarkos taisyklės, ką tik kolegos mane informavo, jeigu šis pasiūlymas bus priimtas, jis, jis, kad jis būtų priimtas, ji turi siūlyti uh, frakciją. Uh, Taip negali būti, nes ponas Korvin Mikė yra nepriklausomas narys. Taigi galiu pasakyti, kad pagal 180 taisyklės pirmąją dalį balsavimai dėl tokių prašymų, dėl parlamentaro imuniteto panaikinimo turi būti e, vykdomi paprastų balsavimų rankos pakelimu. Kas už? Ta. Kas prieš? Susilaikė. Į psichoforija είναι σαφής, εγκρίθηκε με μεγάλη. Man atrodo, kad rezultatas aiškus, didžioji dalis pritarė. Labai ačiū. Dabar periname prie Maneskų pranešimo. Maneskų pranešimas. Prašau tylos, pasitikėkite pirmininku ir savo akimis. Dauguma buvo e, neabejotina. Toliau. Manesku pranešimas ES e, ir e, Viduržėmio jūros susitarimas Kroatijos įstojimas. Lėksi tis psichoforijas. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau. Biden-Holsen pranešimas. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Λήξη της ψηφοφορίας. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau e, Krasnodepski pranešimas. 51 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Λήξη της ψηφοφορίας. Balsavimas baigtas. Baigta. Balsuoti priimta. Του Κοινοβουλίου περατώθηκε. Taigi, e, pirmas svarstymas e, baigiamas. Kitas klausimas. Rezoliucija dėl E, vizų abipusiškumo. Balsuojame rankų pakelimu. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Kabezon Ruiz pranešimas toliau. Pirmas pakeitimas. Rankų pakelimu balsuojame. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmesta. Pirminis tekstas, aštunta dalis, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Lyksi tis psifoforijas. Balsavimas baigtas. Priimta. 22 dalis, pirminis tekstas, rankų pakelimu balsuojame. Kas prieš, susilaikė, atmesta. Antras pakeitimas. Galime e, patikrinti elektroniškai. Dėl 22 dalies prašau balsuoti. Lyksi iš faforės. Baigtas balsavimas. Priimta. Aš labai atsiprašau. 50 dalis, antras pakeitimas, 76 plus par, e, kit, e, daugiau negu 76 parlamentarai, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Galime patikrinti elektroniškai, jeigu norite. Tikriname dėl antro pakeitimo, balsuojame elektroniškai. Λήξη ψηφοφορίας. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečias pakeitimas. Kas už, prašom pakelti rankas. Kas prieš, susilaikė, atmesta. 59 pakeitimas Pirmininkas sako, man atrodo, kad viskas buvo aišku, bet jeigu norite, galim patikrinti elektroniškai dėl trečio pakeitimo, kai balsuota buvo. Prašau, tikriname dėl trečio pakeitimo. Lygsip psichoforijas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 59 dalis, 59 e, paragrafas, dvi dalis, pirma dalis, kas už kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad reikės tikrinti dėl antrosios dalies. Prašau, tikriname antrąją dalį. Liksit šiuforijas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš, atmesta. Priimta, priimta. <laughs> Tiesą sakant, sako pirmininkas, atmesta, akivaizdžiai atmesta. Pirmininkas labai atsiprašo, priimta. 95 paragrafas, e, pirminis tekstas, rankų pakelimu, kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 98. Pirminis tekstas. Pirmininkas sako, viskas buvo labai aišku. 98. Balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pakeitimas. Varnis balsavimas. Balsuojame. Λήξη ψηφοφορίας. Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar balsuokime dėl viso teksto. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Lyksi psichoforijas. Dar kokį. Baigime balsuoti. Pernume stinė. Priimta. Toliau Kosta pranešimas. Aštuntas prakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas paragrafas. Mm, balsuojame varniu būdu. Baigiame balsuoti. Priimta. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Vienuoliktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturioliktas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penkioliktas už, prieš susilaikė atmesta. 16 už prieš susilaikė atmesta. Septynioliktas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuonioliktas, už, prieš, Prašau nešaukti, sako pirmininkas. Skirtumas yra milžiniškas. Dauguma yra įtikinama. Nedelskime. 19. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 45. Dvi dalys. Pirma dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis už, prieš, susilaikė susilaikė priimta. Dvidešimtas vardinis balsavimas. Balsuojame. Lėksis šioforės. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21. Vardinis balsavimas. Kas už? Λήξη ψηφοφορίας. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Už atmesta. Du, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. C konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Ketvirtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. E, pirminis teksto variantas. M konstatuoja modelis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas. O e, preambulės dalis kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Septintas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuokime dėl visos rezoliucijos elektroniškai, prašom. Lygsite šiuforijas. Baigiame balsuoti. Priimta. Hmm? Yeah. O, o kirios Preda. Ponas Preda dėl darbo tvarkos. Pone pirmininkė, ar negalime balsuoti už visus Marin Le Pen frakcijos pakeitimus iš karto? Παρακαλώ, έχετε ζητήσει το λόγο από τις διαδικασίες. Ar jūs norite pasakyti dėl darbo tvarkos. Labai ačiū, pirmininkė. Jūs pirmininkaujate tarsi ir gerai posėdžiui, bet atrodo, kad nežiūrint to, e, taikote dviejopus standartus. Jūs nežiūrite, kaip vyksta balsavimas ir visiškai nereaguojate į tai, kad norima pasakyti dėl e, darbo tvarkos, visiškai ignoruojate tai. Prašau pakeisti jūsų pirmininkavimo būdą ir elgtis demokratiškai ir sąžiningai. Labai ačiū, ponia Obermairi. Ačiū už tai, kad jūs vertinote mano pirmininkavimą ir kad išėštė pagarbą kolegoms, bet noriu pasakyti, kad visas balsavimas, e, kuris vyko pakeliant rankas, labai aišku skirtumą parodė. Ir e, frakcijos vienos pakeitimai e, buvo mm, atmesti balsuojant. Net ir balsuojant vardiniu būdu taip pat e, didelė dauguma buvo atmesti kai kurie pasiūlymai. Pone Kosta. Dėl darbo tvarkos ačiū pirmininkė. Aš noriu pasakyti, kad šiandiena yra labai svarbi diena, nes Europos parlamentas pademonstravo, jog nori pa remti kultūrą, nes kultūra yra inovacijų ir darbo vietų šaltinis jauniems žmonėms. Deja, mano balsavimo aparatas neveikė ir a, nebuvo matyti, kad aš balsavau už. Aš spaudžiau mygtuką, bet gal techninė problema iškilo, prašau užfiksuoti mano balsavimą. Pirmininkas, ačiū. Ačiū šį paaiškinimą. Dabar perkime prie Jimenės Barbat pranešimo. Mano darbuotojai sako, kad galima balsuoti dėl kelių pakeitimų, tik tai tuo met taip galima daryti, vis tik tai, kai turinys yra panašus pakeitimų, pirmininkas turi laikytis darbo tvarkos taisyklių ir aš dėja dėl to negaliu priimti pono prėdos pasiūlymo. Laikomės e, procedūros, kuri yra išdėstyta raštu. Dviltas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta, tryliktasis už prieš, susilaikė, atmesta 14 už, prieš, susilaikė, atmesta 15 už, prieš, susilaikė, atmesta 16 už, prieš, susilaikė, atmesta 17 už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmasis, kas už, prieš, susilaikė, atmestas atmesta antrasis, už, prieš, susilaikę, atmesta trečiasis, už, prieš, susilaikę, atmestas ketvirtasis, už, prieš, susilaikę, atmestas penktasis, už, prieš, susilaikę, atmestas šeštasis, už, prieš, susilaikę, atmestas septintasis, kas už, prieš, prieš susilaikę atmestas. Aštuntasis už prieš susilaikę atmestas. Devintasis už prieš susilaikę atmestas. Dešimtasis už prieš susilaikę atmestas. Vienuoliktasis už prieš susilaikę atmestas atmesta. Balsuokime dabar dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas, prašom pradėti. Balsavimas baigtas. Pranešimas patvirtintas. Dabar perkime prie kito balsavimo paskutinio ponios Maklarkin pranešimas. Tai yra pirmasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Balsuokime dėl visos rezoliucijos, taip pat vardinis balsavimas, prašom pradėti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Labai ačiū visiems, dėkoju panoširdžiausiai. Dabar pereikime prie balsavimo motyvų paaiškinimo. In the first part, we, we, we made